Kitas darbo trakės klausimas yra pono Butikoferio pranešimas veiksminga Europos žaliavų strategija. Ir iš karto suteikiu žodį ponui Butikoferiui. Vizepräsident, meine sehr geehrten Kollegen, zunächst möchte ich. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, kolegos, norėčiau padėkoti visiems šešėliniam pranešėjam iš pramonės komiteto už jų darbą. Norėčiau padėkoti visiems iš aplinkos saugos, pilietinės visuomenės komiteto, e, kurie prisidėjo, padėjo. E, žinoma, šitas procesas e, yra mums didžiulis iššūkis kartu ir didžiulę galimybę per pastaruosius pusantrų metų labai atidžiai nagrinėjau žaliavų strategijos klausimą ir manyčiau, kad turėtumėm siekti ambicingos strategijos, ji gali susilaukti didžiulės sėkmės. Um, efektyvus išteklių panaudojimas, antrinės panaudojimas, perdirbimas, tai yra uh, tie e, žodžiai tai yra tos strategijos, e, kurių reikia konkurencingumui užtikrinti ateityje ir jį turėtumėm grįsti būtent tokia inovacijų strategija. Antra, tikslų nustatymas. Neišsiaiškinus, kaip jų pasiekti, uh, gali lemti nuklydimą klystkeliais, tai reiškia, kad turime dirbti kartu, turime susitarti, kaip organizuotis, kaip bendradarbiauti valstybėms narėms, komisijai, kaip valstybėm narėm bendradarbiauti kom... tarpusavyje, efektyvus valdymas e, yra esminės svarbo šiam klausimui mineralai e, nemažiau svarbus e, kaip nafta, gamtinės dujos, kiti energijos šaltiniai, bet e, to nežinotumėm, jeigu nenagrinėtumėm to, ką darome Europoje. Ir remianti šio pranešimu, kaip tik tai ir turime apsispręsti, ką daryti. Turėtumėm skatinti efektyvę valdystiną, reikėtų pasiūlyti rizikos nustatymo priemonę, siūlome, kad komisija toliau įvertintų ir nustatytų kritinės svarbos išteklius tiekimo grandinėje yra medžiagų, kurios į sąrašą neįtrauktos. Tačiau turėtų būti tai padaryta. Na, o kalbant apie retuosius metalus, tai sveikiname komisijos idėją kurti uh, inovacijų partnerystę, išteklių naudojimo efektyvumo partnerystę. Labai gaila, kad kai kurios valstybės narės blokuoja tai. Pritarėme jungtiniam tyrimų e, e, centrui ir, e, ir diplomatinių tarnybų bendradarbiavimui išteklių planas iki 50-ųjų, pažangos ataskaita parlamentui, e, tai sveikiname, reikia užtikrinti, kad e, teisės aktai skirti perdirbimui e, elektrinių prietaisų atliekoms, kad tie teisės aktai būtų gyvendinami. Pranešime kalbama ir apie išorinę dimenciją žaliavų strategijos ir strategijos Aš laikausi to principo, kad reikia užtikrinti tinkamos išorės bendradarbiavimo strategijos, kalbant ne tik tai apie neturtingas, bet ištekliais turtingas Afrikos šalis. Turime galvoti ir apie tur, turtingas išteklių neturinčias šalis. Europa importuoja daugiau išteklių gyventojai negu bet, negu bet kuri kita pasaulio mm, dalis ir turime užtikrinti atsakomybę už investicijas į trečiasią šalis vykdomas EIB. Komisija turėtų užtikrinti, kad šios investicijos būtų e, strategijos dalis, strategijos skirtos skurdo panaikinimui ir vystimuisi. Tai reiškia, kad mums reikia tokius, tokių teisės aktų uh, kokius turi e, amerikiečiai, tai reiškia, kad vystimosi politika neturėtų būti pavaldi e, išteklių importo e, politikai. Ir iš tiesų tarptautinės taisyklės yra ir ES galėtų prisidėti prie tarptautinės išteklių valdysenos. Ačiū ponui Butikovui, žodis komisijos nariui Tajanė. Parlamentario. Labai ačiū pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai. Pradžioje norėčiau padėkoti ponui Butikov ir už pranešime. Taip pat norėčiau padėkoti visiems, kas prisidėjo prie šio dokumento rengimo. Mano akimi žiūrint, šis pranešimas iš tiesų labai teigiamas. Jis lygiai tokių pat minčių laikosi kaip ir Europos komisija, o Europos komisija susidariusi labai panašią nuomonę apie e, pirminės medžiagas, apie žaliavas. Dėl to mane įtikino jūsų pranešimas, jūs, kaip sakoma, dainuojate unisonų su komisija. Tai labai stiprina parlamento ir komisijos bendradarbiavimą šioje tokioje svarbioje srityje. Be to jūs kalbate apie problemas ir apie galimybės, kurios mums atsiveria. Savai mes suprantame, kad reikia įvairių politinių e, opcijų žiūrėti, kaip, kaip viską suderinti. Jūs taip pat e, pateikėte labai įdomių pasiūlymų, konkrečių pasiūlymų. Žodžiu, jūsų indėlis tik pagerino tą strategiją. Jau pradžioje pasisakymo sakiau, kad bendradarbiavimas tarp komisijos ir parlamento yra be galo svarbus. Mes jau mėnesių, mėnesius dirbame su ponu Butikofer, tačiau ne tik su juo. Dirbame ir su kitais asmenimis, spręsdami žaliavų klausimus. Dirbame su uh, uh, kitais parlamentarais iš visų politinių frakcijų. Ir mes neišleidžiame iš akių to tikslo e, sukurti tinklą 2012 metais. Tikiuosi, kad ir savo indėlį tinkamą įnešiu, kad e, savo darbe susijusiame su žaliavomis mes tikrai e, sublizgėtumėm. Labai svarbu įtraukti visus į šį darbą, visas frakcijas. Jūs beje taip sakote ir savo pranešime. jūsų pranešimą perskaičiau keliaudamas iš Müncheno į Strasbūrą ir mane e, tiesiog labai sujaudino vienas dalykas, būtent ta vieta, kur jūs sakote, kad žaliavų išgavimas tampas strateginių dalykų. Procent, už, už e, žaliavas mokami pinigai e, sudaro daug didesnę sumą negu už gamybą. Jūs taip pat kalbate apie tai, kaip geriau panaudoti žaliavas, kaip jas perdirbti ir panašiai. Labai daug elementų išvardijote faktiškai viską, kurie, ir viskas labai svarbu mūsų bendradarbiavime. Svarbu ir inovacijos. Inovacijos reikalingos, jeigu norime progresuoti, e, kad ir tokioje srityje kaip žaliavos. Reikia atsižvelgti į visą grandinę. Reikia e, nuo pat žvalgymo, nuo e, išgavimo iki perdirbimo viską labai apmastyti, reikia vystyti partnerystę žaliavų srityje. Ir jeigu mes norime rimtai e, daryti pažangą, tai to būtinai reikia. Ponas Bitikoferis yra optimistas. Na, nesakyčiau, kad pasigirstų kažkokios jau tokios rimtos opozicijos iš valstybių narių e, pusės, tačiau iš valstybių narių pusės galbūt yra tam tikro nepatiklumo, ne visais atvejais, bet kai kuriais yra. Na, o dabar tiesiog reikėtų pasižiūrėti galbūt visiems kartu, kaip tą partnerystę įgyvendinti. Dar vienas dalykas, kuris buvo paminėtas jūsų pranešime, yra diplomatija žaliavų srityje mes turime atsižvelgti į visus santykius, ar tai būtų priekybiniai santykiai ar kokie nors kitokie santykiai tarp valstybių. Su Japonija, su JAF mes jau glaudesnius santykius užmesgėme, su Afrikos sąjunga turime bendrą veiksmų planą. Ir Afrikos sąjunga, ir Europos sąjunga siekia, kad uh, žaliavos būtų panaudojamos efektyviau, nesvarbu kokiu lygmeniu - nacionaliniu, regioniniu ar kažkokiu tai kitokiu. Gruodžio pirmą vyks pirmoji konferencija žaliavų klausimų ir tas, ta mūsų partnerystė su Afrika, ko gero, sukonkretės. E, spalio pabaigoje būsiu e, Maskvoje, buvau Kinijoje, vyksiu į kitas valstybės, Mūsų darbų baras labai platus. Norėčiau priminti, kad su Čilė pasirašėme susitarimą, galbūt su Argentina ir Brazilija iki metų pabaigos taip pat pasirašysime. Norėčiau priminti, kad Čilė yra viena iš pasaulinių ličio gamybos lyderių. Taigi labai svarbu šiai šaliai ES, beje, ši šalis tikrai labai entuziastingai žiūri į naujus santykius, į naują vėją santykiuose. E, pats šalies prezidentas labai susidomėjęs šią sritimi. <clears throat> Toliau dėl tvarumo. Mes ir toliau turime pabrėžti tai, kad kasybos E, kasyba turi e, tausoti aplinką, turi būti dėgiamas inovacijos tuo tikslu, tačiau ne tik turime dar pasižiūrėti, kaip garantuojama prieiga prie e, kasyklų, kaip išgaudamos naudingos iškasenos ir panašiai. Labai daug šiuo klausimu dirbu su komisaru Patočniku. E, žinau, kad labai daug klausimų yra valstybių narių kompetencijoje, tačiau komisija čia gali atlikti katalizatoriaus vaidmenį. Kitą savaitę FARE iniciatyvos, e, atsiprašau, atsiprašau dar vienos iniciatyvos imsimės. E, ji bus susijusi su perdirbimu. Tai štai čia paminėjau tik keletą pavyzdžių, dar norėčiau patikslinti, kad labai glaudžiai bendradarbiauju su Švedijos vyriausybė Prieš vasaros atostogas beje vyko labai svarbus posėdis ir to posėdžio metu buvo labai nemažai kalbama apie e, įvairius gavybos aspektus Barenso jūroje. Su ministrais bendraujame, e, kalbėdami apie tą iniciatyvą, taip pat su Grenlandijos e, ministru spręsime įvairius klausimus susijęs, su, e, susijusius su gavyba. Goelando sala, atsiprašau, ne Grenlandija. Labai palankiai žiūri į tai, ką mes atliekame arba ketiname atlikti žaliavų srityje. Labai atsiprašau, jeigu per ilgai užsikalbėjau, tačiau tema iš tiesų labai svarbi ir iš tiesų reikalingos uh, išsamios diskusijos. Tikimės, kad šis mūsų glaudus bendradarbiavimas prives mus prie tinkamos strategijos ir kad kaip galime labiau išlaikysime, išsaugosime aplinką. Ačiū ponui Tajani. Ačiū ponė Tajani. Sarašai yra ponas Brokas, tačiau jo nematau, todėl sutikiu žodį poniai e, Šnyber Jastam. Prašom. Herr Präsident, meine äh, Damen und Herren, ich möchte. Pirmininkė, ponios ir ponai. Visų pirma, kaip įprasta, noriu padėkoti poniai Biutikoferiui už jo parengtą pranešimą. Aš esu e, nuotinio nuolatinė pranešėja ITRE komitete panašiomis temomis. Ir dėkuoju už tai, kad buvo atsižvelgta ITRE komiteto rekomendacijas, kaip sakė ponios Bitkoferis, nes, kaip jis sakė, iš pat pradžių žaliavos yra labai svarbu. Iki 2050 metų, pasak jungtinių tautų vertinimų, 300 procentų padėties žaliavų paklaus, 300 procentų padėties žaliavų paklausa ir tai yra e, svarbu taip pat e, kalbant ir apie vystimosi politiką. Pateiksiu pavyzdį. Besvystančios šalis dėl e, abejotinos apskaitos politikos ir problemų susitariant dėl sutarčių praranda nuo 80 iki 160 milijardų dolerių per metus jeigu palyginsime tai e, e, su ES vystamasi parama, kuris sudaro 8 milijardus eurų per metus, tai e, matysime, jog didžiulės sumas tos šalis praranda, o mūsų parama yra tiesiog lašas vandeninė. Kalba apie skaidrumo iniciatyvas tai jos labai lietai yra veiksmingos, labai lietai tampa veiksmingomis, tačiau gerai, kad yra kitų priemonių, kurios remia tas iniciatyvas, pavyzdžiui, ES ir Afrikos bendras planas, padedant joms darybose su kalnakasybos bendrovėmis. Vertinama, kad vienas euras investuotas tenai duoda 10 eurų besivystančioms šalims. Taigi labai e, drąsiai galima sakyti, kad tai yra labai veiksminga paramos forma. Ačiū, ponia Šnybert, ponia Langė nėra, yra, prašom. Prašom, ponia Langė. Ačiū, ponia pirmininkė. Taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją parengus šį sudėtingą pranešimą. Komisarė, išteklių politika yra gyvybiškai svarbi Europos pramonės ateičiai ir prekybos dimensija čia taip pat yra labai svarbi. Todėl visiškai tinkama yra tai, kad išteklių politika būtų patalpinta į tarptautinį kon kontekstą ir būtų vertinama per ES pramonės politikos prizmę. Čia yra labai daug svarbių klausimų. Aš manau, kad tam, kad gautume išteklius pagal partnerystės sustarimus, tai tai būtų galima padaryti tik tuo met, jeigu verslas tiekiantis tuos išteklius elgsis korektiškai jokių būdų Europos bendrovės neturi būti susijusios su mokesčių vengimu ar neužtikrintų žmonių socialinių ar aplinkosauginių teisių. Antra, ištekliai, kuriuos naudojame, neturėtų būti gaunami iš e, krizės ištiktų rajonų. Ir jokių būdų neturime pirkti išteklių iš žmonių, kurie panaudoja tas pajamas karams. Turime suprasti, kaip veikia tiekimo grandinės, kad žinotume, iš kur gauname tuos išteklius. Yra e, įvairūs išteklių planai apie tos išteklius visame pasaulyje ir turime užtikrinti, kad neteisėtai neeksportuotume tų išteklių pasinaudojant spragomis teisės aktuose. Reikia gerinti kontrolę ir nepakanka Europos uostą turėti vieną žmogų, kuris atsakingas už visapusišką kontrolę. Tai yra, reikia geriau stebėti eksporto procesus ir e, turime užtikrinti, kad monopolinės e, struk ir oligopolistinės struktūros iš, e, būtų panaikintos. E, ir sėkmės Jums, e, komisarė, Dėkuoju pranešiai. Ačiū ponė Langė, ponė Merkis. E, ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, gerbiamas pranešėjų. Visų pirma, ačiū už pristatytą dokumentą, ačiū už pasiūlytą strategiją, ačiū visiems kolegoms už e, indėlį į šį darbą. Manau, kad dokumentas gali būti labai naudingas, bet galime eiti šiek tiek e, Toliau klausimas labai svarbus, ypač kai galvojame apie dabartinę ekonominę krizę, kai kas yra pamirštama jau dabar, e, e, stebime, kaip formuojasi nauja e, ar kyla nauja krizė. Jei dabar parengsime tinkamą strategiją, galėsime bandyti susidoroti su ta krize prieš dar jai kylant. Uh, kadangi kyla e, krizė susijusi su ištekliais, su kylančios ekonomikos šalim, neturėtumėm pamiršti ES pažeidžiamumo, mūsų priklausomybės, turime galvoti apie tai, ką darysime su savo pačių atliekomis, turime galvoti apie tai, ką galima padaryti Europoje. Raginame e, siekti inovacijų, naujovių na, susitelkti į tai, kaip naujoviškai panaudoti žalvas, tai, ką turime ES, turime plėtoti išsameu, detaliau savo strategiją, praktiškiau tai daryti, turėtumėm kalbėti iš tiesų apie tai, kas turi pasikeisti siekiant susidoroti su pasaulinė ekonomikos krizę, siekiant tvarkyti su mūsų dabartinė priklausomybė, reikia keisti mūsų sutartis, reikia pokyčių mūsų visuomenėje, reikia keisti mūsų ekonomikos sistemą, mūsų modelį. Mm, neturime kalbėti apie mūsų tik, vien tik tai valdymo e, sistemas ar bankų e, sistemas e, ar ekonomikos reformas. Viso to reikia, tačiau reikia uh, keisti apmokestinimą, kad būtų galima skatinti žmonės baik, e, pirkti tuos produktus, kuriais galima naudotis e, ilgiau, kad tai būtų e, palanku aplinkai. Atitinkamai tie produktai turi būti ir konstruojami, projektuojami, turime gerbti gamtą, kadangi kas atsitinka, kad labai, labai dažnai siekiame išnaudoti savo šalių, tas vietovės, kurios dar yra nepalestos, nesugadintas. Ir iš tiesų e, nepasinaudojame gavybos, kasybos galimybės miestų vietovėse. Tai reikėtų sustelkti į tas vietas, o, o, o ne bandyti išgauti išteklius iš nepaliestų vietovių. Turėtumėm galvoti apie atsakomybės grandinę turėtumėm skirti ypatingą e, dėmesį neteisėtoms siuntoms krovinių į Europą e, ir ypač turėtumėm susikoncentruoti į inovacijas. Ačiū, pane Sarbo. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nari, gerbiamas pranešėjai. Visų pirma, norėčiau pasveikinti komisijos komunikatą skirtą uh, žaliavoms, e, pasveikinti pasiūlymą e, sukurtą strategiją skirtą tai sričiai, tačiau norėčiau paraginti atkreipti ypatingą dėmesį žemės ūkio produktus, nes turime užtikrinti aprūpinimą maistu pasaulinio lygmenių. Susidurime su ne vienu iššūkiu, na, kalbant apie žaliavas žemės ūkiją. Kalbame apie kainų sviravimus, apie rinkų nepastovumą, kalbame apie mažėjantį maisto kiekį, apie grandinės neveiksmingumo strategijoje turėtumėm atsižvelgti į eksporto kliūtis. Tekstą reikėtų patikslinti, nepamiršti PPO, ateityje ES strategijoje reikėtų atsižvelgti į visą specifiką žemės ūkio produktų rinkų siekiant užtikrinti maisto tiekimo saugumą. Ačiū, išklausėme, kalb... tiksliau dabar kalbės parlamentarai savo frakcijų vardu. Pane Kastijo. Eh, Labai ačiū. Šis pranešimas eina po komisijos komunikato labai svarbi tema. Būtent apie tai, kaip padidėjo kainos už žaliavas. Daug kalbama apie besivystančias šalis, apie Kiniją. Mes labai džiaugiame šiuo dokumentu frakcijoje. Sveikiname poną Butikoferį. Mes manome, kad e, jo išsakytas požiūris pranešime į pirminės medžiagas, į žaliavas yra geras. Taip pat ir požiūris į strategiją, kaip reikia naudoti tas žaliavas. Šiandieną mūsų aptariamas dokumentas yra labai gerai subalansuotas. Jame yra kalbama apie gerą apsirūpinimą žaliavomis tiek ES, tiek už jos ribų. Jūs, ponė Butikoferi, kalbate apie tai, kad reikėtų gauti kaip galima daugiau naudos iš e, žaliavų šaltinių. Jūs pateikėte labai neblogų patarimų, ypatingai susijusių su perdirbimu ES. Taigi, Savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad šią temą turime nagrinėti ne tik tais tuo aspektu, kad reikia mažinti vartojimą, nes vartojimas reikalingas augimui, ekonominiam augimui reikalingas e, vartojimas, tačiau mes turime kalbėti apie tai, kaip tas žaliavas naudoti efektyviau. Mes turime kurti tokią politiką, kuri leistų naudoti žaliavas racionaliai. Beje, Mm, norėtumėm pažymėti, kad infliacijos požiūrių yra teis, teigiamų poslinkių, komisija irgi pasiūlys tam, tikrų, e, tam tikrus žingsnius, kad mūsų turima rinka taptų skaidresnė ir būtų mažiau galimybių spekulacijai. Labai ačiū, ponė Upskok nuo socialdemokratų. Keturios minutės. Eh, tak, herr talman. Mm. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pažymėti, kad pritariu ponui, ponui Merkis Lengė ir ponui pranešėjui, ponui Butikoferiui. Jie apie daugą kalbėjo, apie perdirbimą, apie kitus dalykus, tačiau reikia, pa, reikia kalbėti ir apie tai, kad mūsų aplinkosaugai reikia, e, mūsų aplinkosaugai reikalingas naujas kvepavimas. E, tačiau čia norėčiau ištarti, iškelti vieną aspektą svarbu mūsų rinkėjams. Buvau nuvykęs į Švedijos šiaurę. Ten turime labai nemažai žaliavų ir žmonės žino, kiek tai kainuoja. Kalbėjau su e, ekonomikos pasaulio e, veikėjais, su mokslininkais, su profsąjungomis. Man visi aiškino, kad šis sektorius, kuris yra labai senas sektorius, E, tiesiog atsigauna, e, atsigauna buvusios uždarytos šachtos, vystomos naujos technologijos ir panašiai. Žodžiu, vėlgi pas, vėl pastebimas augimas. Žalivų srityje pasauliniu mastu. Ir atrodo, kad bent kartą e, globalizacija davė naudos Europai. Ponu Tajani norėčiau pasakyti, kad tikrai nebūtina į Grenlandą nuvažiuoti. Mes visoje šiaurėje Europoje esame turtingi technologijomis, turime mokslo puikius tyrimus, turime puikių žaliavų ir turime puikias sąlygas suteikiamas žmonėms, kurios dirba toje srityje. Toli važiuoti nereikia. Tiesiog pasižiūrėkime, kaip gyvena šis regionas. Būtent Europos šiaurė gali suvaidinti lemiamą vaidmenį Europos gerbuvyje, gerbuvio užtikrinime. Supratau iš savo vizito šiaurėje, kad reikalingos infrastruktūros, nes tam, kad gerai panaudotumėm žalivas, be infrastruktūrų neišsiversime. Ir mums nuolatos primenama, kad turime kurti geresnius kelius, kad geriau bendrautumėm su Europos centru. Komisija irgi tam pritarė. Tai labai svarbu vystimui. Savai mes suprantame, kai vystome santykius su šalimis esančiamis už ES ribų, reikia tuos ryšius vystyti lygybės pagrindų, nes aišku, kad žmonės nenori iš naujo išgyventi kolonializmo laikotarpiu. Mūsų turtas didžiulis ir mes norime didelės partnerystės, siekdami užsitikrinti didingą ateitį. Toliau, ponia Ek, ačiū pirminkė. Europa susiduria su išbandymo laikais, nes mes e, atsidurime vis labiau globalizuotame pasaulyje ir susidurime su iššūkiais užtikrinti mūsų klėstėjimą ir kovoti su klimano, klimato kaita. Per ateinančius dešimtmečius turime restruktūrizuoti ekonomiką, kad pasiektume protingą tvarių augimą visam kontinentui. E, tai yra iššūkiai pagal 20 metų strategiją. Tai turi būti, e, būti svarbiausi dalykai ir žaliavų strategijoje. Nereikia nuvertinti iššūkių. Pagal kai kurios vertinimus investicijos į transportą, energetiką ir kitus sektorius sudarys 400 milijardų eurų iki 2050 metų. Tam pasiekti reikia saugiai tiekti žaliavas, e, kur kad e, Europa pirmautų ekologiškos pramonės srityje. Na, pasauliui tenka e, konkuruoti dėl svarbiausių žaliavų, kurias daugiausia importuojame ir žaliavų strategija turi būti susijusi su kitomis ES politikomis, pavyzdžiui, pramonės, mokslinių tyrimų, prekybos, transporto ir tvaraus augimo. Ypač šiais krizės metai, metais turime reformų orientuotų į augimą ir e, prekybos skatinimą. Žaliavų strategija suartinta su kitomis politikomis pagerins prieigą prie žaliavų Europos bendrovėms taip pat. Be to, kad būtume ekologiški ir orientuoti ir prekybą. E, ši strategija leistų e, naudos gauti ir kitoms šalims. Svarbu, kad besvystančių šalių pajėgumai būtų stiprinai panaudojama parama prekybai, paramos prekybai mechanizmą. Reikia riboti, e, išplėsti pagalbą trapioms valstybėms, kad pajamos iš žaliavų nefinansuotų konfliktų. ES veiksmai, eliminuojant prekybos barjerus trečiose šalise, neturėtų prisidėti prie demokratijos mažinimo kitose šalise. Europa taip pat turi pasinaudoti turimomis žaliavomis, nes jie iš tikrųjų dar turi gamtinių išteklių ir su savo mineralais, metalais ir e, miškais. Šiaurės Europa gali patenkinti nemažai Europos poreikių tvarių būdų. Jeigu e, protingai ir strategiškai valdysime išteklius ir reformuosime vidaus rinką, mes būsime konkurencingas žaidėjas pasaulio žalėjo ekonomikoje. Ir galiausiai noriu padėkoti pranešėjai parengus gerą pranešimą. Ačiū, ponia Ek. Toliau ponas Eikut, žaliųjų vardu. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju pranešėjui, parengus šį pranešimą. Taip pat dėkoju komisarui Tajani už jo žodžius. Atrodo, visi sutarėme, kad reikia plėtoti šią žaliavų strategiją. Tačiau skaitant šį pranešimą ir skaitant Europos komisijos pradinį pranešimą yra daug netitikimų. Todėl malonu girdėti, kad ponas Tajani yra patenkintas Europos parlamento pati, pa, pa, pranešimu nes pagal jį strategija būtų visiškai kitokia, pagal komisijos ataskaitą. Ten kalbama apie kovą su Kinija, kad būtų galima daugiau išteklių. Dar yra mintis naudoti žaliavas racionaliai, protingai. Mūsų požiūris yra kitoks. Reikia galvoti apie protingą, veiksmingą žaliavų panaudojimą. Jeigu iškasame vieną toną e, e, uolienos, gauni vieną gramą aukso. O jeigu perdirbė elektroninės atliekas, gauna 300 gramų e, aukso. Taigi, komisija turėtų stimuliuoti pramonės politiką Europoje, kad mes geriau panaudotume turimas žaliavas. Jeigu užsima kalna kasyba, tai neturėtų būti daroma Natura 2000 regionuose, tai aiškiai pasakyta ataskaitoje. Komisija tiesiog sako, kad reikia atsižvelgti į aplinkosaugos dalykus. Mes sakome aiškiai, kad negalima kalnakasybos vystyti Natura 2000 e, vietovėse. Na ir jeigu mums reikia žaliavų iš už Europos ribų, Tai reikia plėtoti kontaktus su e, besivystančiomis šalimis ir taip toliau. Aš norėčiau, kad komisija visa taip sakytų, nes atrodo, užsienio reikalų politikoje yra daug netitikimų. Ačiū toliau, ponia Girling, e, kuri kalbės e, konservatorių ir reformatorių vardu. And, uh, my... Ačiū, norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimą. Uh, kurį perskaičiau su dėliu susidomėjimu, kaip šešėlinė pranešėja stebėjau e, NV e, komitete šitą pranešimą ir aišku, diskusijose ten buvo susitelkta į labai konkrečias pranešimo vietas. Akivaizdu, kad turime galvoti apie strategijas, kaip būtų e, galima mažiau naudoti e, žaliavų, daugiau perdirbti, tačiau reikia pasirūpinti, kad visko pernelyg nekomplikuotumėm. Strategija strategijas e, pavadinime yra pasakyta veiksmingo e, naudojimo strategija ir turime pasirūpinti, kad nebūtume pernelyg didaktiški, bent jau dabar reikia palikti atviras galimybės, plačiai formuluoti strategiją. Uh, Gavyba miestuose, puikia koncepcija ir a, iš tikrųjų esu iš vietovės, kur nemažai savartynų yra ir yra tokių, tokių vietovių, bet reikia, reikia atsargiai elgtis savartynuose. A, yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų, užsandarinta ten viskas yra, ten yra iš tiesų ir žalingų dujų. Tai reikia labai atsargiai viską daryti, reikia atlikti poveikio vertinimus vietos, vietose prieš priimant kažkokius tai sprendimus. E, lygiai taip pat ir su išteklių kaupimu reikia būti atsargiais. Uh, kalbant apie iškraipimus tiekimo rinkai, kalbant apie manipulaciją, visą tai reikia diskutuoti, tačiau ko nereikėtų daryti, sprendžiant šitos klausimus, tai kalbėti apie išteklių kaupimą, kadangi tai e, manipuliavimas rinka ir iš tikrųjų nėra jokių e, garantijų kad tai padės mums žengti į priekį, labai nuodugniai to neapmašius. Taigi bendrai paėmus sveikinu pranešimą, ačiū pranešėjui ir lauksiu tolesnio bendro darbo rengiant žaliavų strategiją, nes akivaizdu, kad tai tik tai šito darbo pradžia. Ačiū poniai Gerling, dabar ponia Matijas, guoja varto. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją, padėkoti už atliktą e, darbą, aprašant e, reikalavimus Europos pramonį, kalbant apie e, žaliavas, akcentuotą aplinkosauginė rizika, kalbama apie tai, kad reikia daugiau perdirbti, tai esminiai pranešimo elementai, tačiau negalėčiau nepritarti komisijos pasiūlytam modeliui, ypač kalbant apie žaliavų diplomatiją. Pat, mintis su, sukurti institucijas prie didžiojo aštuntuko arba dvidešimtuko. 20 Ta mintis yra sveikintina, kalbant apie skurdžias šalis turinčias daug išteklių, tai jos kartais pačios negali pasinaudoti savo ištekliais. Europos pramonė e, turi e, e, jėgų, kurios nori užsitikrinti prieigą prie šitų žaliavų ir Europa turėjo, turi pasimokyti iš praeities, kad tokie dalykai neveda į sėkmę, nesukuria geros situacijos, tad na, su tokia diplomatija nesutikčiau, tai iš tiesų yra diplomatinis šantažas, šitos šalės turėtų būti šeimininkė savo, savo žaliavų, tokia būtų nu, novatoriška politika. Dėkui. ponas Paška. FD frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Kaip pasakyta pono Butikovo pranešime, Europos pramoniai labai sunku gauti išteklius reikalingus novatoriškai gamybai, spartus ekonomikos augimas trečiajame pasaulyje, didesnės e, poreikis Amerikoje retųjų metalų didina pasaulinės e, kainas ir, ir Europai taip pat. Europoje labai daug pramoninių produktų laikomų atliekomis, nors jose yra nemažai sunkiųjų metalų ir kitų išteklių gautų iš, iš užsienio. Prekybinė diplomatija, žvalgyba - tai vienas iš kelių, tačiau taip pat turėtumėm galvoti apie atliekų perdirbimą. Uh, neturėtumėm perdirbimo laikyti taršos e, šaltiniu. Tai vienas e, iš būdų gauti išteklių ir e, sumažinti ES priklausomybę nuo importo iš kitų šalių. Ačiū. Panas Cukalas. Ačiū pirmininkė. Džiugu, kad vyksta diskusijos dėl Europos žaliavos strategijos. Taip pat norėčiau pažymėti, kad pranešimas, dėl kurio balsuos parlamentas, parengtas labai kokybiškai. Iš tiesų Čia kalbama apie visus būtinus parametrus, kalbama apie aplinkosaugą, ekonomiką, vystimasi, o tai yra labai svarbu, jei norime, kad Europos žaliavų strategija būtų veiksminga. Reikia strategijos, kuri padėtų besivystančiom šalim, šalim taip pat stiprintų Europos konkurencingumą. Reikia strategijos, kuri skatintų gamybą Europoje Ir tai turėtų mums leisti išgauti daugiau e, žalio arba turėti daugiau žaliavų e, savo namuose, saugant aplinką, kuriant e, daugiau darbo vietų, kuriant kvalifikuotą darbo jėgą. Ir tai, aišku, padės ir taptautinėje aplinkoje, nes iš tiesų reikėtų labai atsargiai valdyti senkančias išteklių atsargas. Dabar e, dėl rietųjų metalų jie buvo minėti ir jaučiu pareigą tai paminėti. Nekartą esu kėlęs šitą klausimą, teikęs į Europos komisiją, rėtėjai metalai labai svarbus Na, e, žinoma, į laikraščių antraštės tai nedažnai patenka, bet tai labai svarbu ir jeigu norime, kad e, turėtumėm reikiamą Europos žaliavų strategiją, tai e, ir tam reikėtų numatyti reikiamą politiką ir jie turėtų būti grindžiami tyrimai, tai turės įtakos ir mūsų tarptautiniam santykiam. Tai galėtų būti pirmas žingsnis į reikiamą strategiją skirtą retiesiams metalams. Už tai aš jau labai senai pasisakau. Mums reikia žaliųjų technologijų ir turėtume nepamiršti šitų metalų svarbos ES pramoniai. Ačiū. Žodis pana Gerikui. Koledzy, polityka surowcowa w związku. Ačiū pirmininkė. Kolegos, išteklių politiką galima monopolizuoti, kadangi ištekliai yra nevienodai pasiskirsta visame pasaulyje. ES turi teisingai eksploatuoti išteklius. Ištekliams išgauti reikia uh, energijos. Energijos sąnaudos vienas iš efektyvumo e, rodiklio ir mokestinės e, paskatos e, gavybai būtų, būtų reikalinga savivaldos institucijos ir atsakingos už, tarkim, vandenį ir, ir, ir, pan, ir panašiai. Reikia ir E, finansinio e, efektyvumo, nemažai energijos išteklių gaunami iš Rusijos. Tačiau didelį potencialą turi perdirbimas. Tam reikia tyrimų, inovacijų, medžiagų inžinerija. Tai yra išteklių, kuriems reikia daug energijos, pakeitimas e, e, e, kitais, tai būtų tinkamas kelias į priekį. Pavyzdžiui, medienos naudojimas statyboje ir būtų galima galvoti apie metalų pakeitimą gaminant techniką. Tai keli pavyzdžiai ypatingų charakteristikų turinčios žaliavos, e, tokios kaip rėtėjai metalai, yra e, esminės svarbos siekiant pažangos. Dėkui. Ačiū pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Bitikoferiui. Pranešimas jo puikus. Pone komisarė Tajani, šiandieną jūs labai aišku signalą davėte. Iš tiesų nu, suteikėte mums vilties, kadangi e, strategija komisijos pradeda e, vystytis ir dabar Europos sąjungai iš tiesų reikia labai nuoseklios strategijos. Turime tris e, ramščius, kurie už, aps, e, užtikrina mūsų apsirūpinimą energi, energiją, perdirbimas irgi perdirbimu, tačiau mums taip pat reikia ir e, bendradarbiauti su žaliavų tiekėjais. Norime į tą strategiją įtraukti kaip galima daugiau veikėjų. E, labai daug, sakykime, daug, daug yra žaliavų e, vandeninų dugnuose, reikėtų jas kaip, tik, kaip nors irgi pasimti. Manau, kad ES šioje srityje irgi galėtų kažką tai naudingo sugalvoti su trečiojo pasaulio šalimis, vystyti teisingas strategijas. Ir, ir koncernai, ir mažos įmonės, ir vidutinės įmonės uh, nori e, ir joms reikalinga bendra strategija. Visiems kartu reikia suvienyti valstybės, valstybės e, ne tik valstybės narės, bet ir kitas pasaulio valstybės, kurti partnerystę su besivystančiomis valstybėmis ir padaryti e, ir, ir, ir vystyti vystimo politiką. Pone Figereido. Pone pirmininkė, Mes visi sutarėme dėl to, kad, pirmin... E, kad žaliavoms reikalinga efektyvi strategija. Reikėtų vengti tokios situacijos kaip 2007-2008 metais, kada daug žaliavų pradėjo labai brangiai kainuoti, kada buvo spekuliuojama e, žaliavų rinkoje, tad reikia padaryti taip, kad finansinė rinka neblokuotų fizinės rinkos. rinkas reikia saugoti, reikia saugoti e, žaliavas nuo spekulacijos ir reikia labiau skleisti informaciją apie pirminių žaliavų išteklius. Taip pat Reikia su Europos ištekliais geriau susipažinti ir pagalvoti, kaip tuos išteklius geriau panaudoti, tame tarpe ir jūros dugne esančius išteklius. Savaime suprantama, tam reikalingos ir socialinės, ir aplinkos saugos mm, e, normos standartai, ir bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis, sakykime, su Afrikos valstybėmis kad mes netaptumėm naujaisiais kolonizatoriais tose šalyse. Visas tas bendradarbiavimas ir strategija turi būti kaip galima išsamesni. Nes e, žaliavos jų gyvavimo pabaigoje turi netapti žalingomis, jos turi būti atitinkamai perdirbimos. Ponas Belder. Ačiū pirmininkė. Prieiga prie žaliavų yra ypatingai svarbi Europos priečių klėstėjimui. Dėl to e, situacija žaliavų rinkoje turi būti mūsų prioritetas, turi egzistuoti skaidrumas, stabilumas ir tam tikras rinkos reguliavimas. Tačiau turime, aišku, svarstyti, kiek to reguliavimo reikia. Taip pat turime pasinaudoti perdirbimo e, potencialų, diversifikuoti e, išteklius. Na ir bendrovės e, turi vykdyti atsakingą pirkimo politiką, o ES turi užtikrinti tinkamus pagrindus tokiai politikai jeigu ES pasiūlys teisės aktų dėl konfliktiškų mineralų, turime užtikrinti, kad įprasti žmonės išgaunantis tuos mineralus nuo to nenukentėtų. Taigi turime būti sąžiningi kilmės šalių e, žmonėms. Ir taip pat noriu padėkoti ir pranešėjai. Toliau, pane Hibner. Ačiū. Pone pirinkė, dėkoju komisarui Tajaniui ir pranešėjui, kuris e, daug e, laiko skiria parengti puikiam pranešimui. Šis klausimas yra ypatingai svarbus. Šios žaliavos yra reikalingos tiek Europai, tiek visam pasauliui, e, todėl mes kalbame apie veiksmingą žaliavų strategiją, e, ieškodami naujų kelių užtikrinti žaliavų tiekimui. Jos yra svarbios bet kokiai ekonomikai, ar Europos, ar pasaulio ekonomikai ir užtikrina mūsų gyvenimo kokybę. Taigi, turime užtikrinti, kad dabartinis dabartiniai vartojimo ir gamybos modeliai būtų e, tvarūs ilgalaikė prasme. E, nėra neįmanoma visko išnaudoti dabar ir nieko nepalikti ateities kartoms. Europos ekonomika turi būti e, moderni, konkurencinga ir išskirianti mažai emisijų. Todėl turime mažinti ir atliekų kiekį, kuriuose dažnai yra daug vertingų žaliavų. Pereimas prie ekologiškesnės ekonomikos yra susijęs, aišku, su tam tikra kaina. Tačiau tam reikia taip pat ir socialinių bei ekonominių pokyčių. Turime žvelgti integruoti į naujų technologijų plėtojimą energetiką, pramonę ir aplinkos apsaugą. Politikos ir strategijos ateityje turės būti skirtos aplinkos taršos mažinimui, emisijų mažinimui. Tai reiškia, kad mums reikia strategijos, kuri leistų mums perduoti tai, ką esame paveldėję kitoms kartoms. Ačiū, toliau ponas Dangelis, jo čia nėra, taigi toliau ponia Maner. Pone, ačiū pirmininkė, pone komisarė. Mm, pranešėjau, jums noriu padėkoti už dokumentą ir Europai, ir visam pasauliui reikia žaliavų. Iš savo pusės mums reikalinga vystyti strategiją. Jau tai buvo pasakyta ne vieną kartą. Čia turiu galvoje pirmiausia strateginės žaliavas, kurios taps dar strategiškesnėmis ateinančioms kartoms. Norėčiau priminti, kad mes jau atsižvelgėme šiame pranešime į viską, ką gali nuveikti šioje srityje šiaurės šalis. Parlamente apie tai jau užnekėjome ne vieną kartą savo komitete ir apie Arkties regioną aš e, norėčiau e, taip pat užsiminti, kuris yra ateities e, labai svarbus e, išteklių šaltinis, žaliavų išteklių šaltinis. Dar norėčiau vieną dalyką patikslinti, kada yra kalbama apie Europoje esančius išteklius, kai kalbama apie geresnį jų panaudojimą ir kai kalbama apie santykius su trečiosiomis valstybėmis. Tikiuosi, kad šios strategijos pagalba mes galėsime sumažinti mūsų priklausomybę, ypatingai priklausomybę nuo brangiųjų metalų. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi susitarimu dėl mokesčių uždėjimo brangiesiems metalams. Ko gero, tokiu būdu galėsime efektyviau panaudoti šias žaliavas. Norėčiau pabrėžti, kad ateities kartom šis dokumentas labai svarbus. Tačiau esu kiek nusivylusi, nes nepakankamai buvo atsižvelgta į miškus. Tuo tarpu norėčiau pakartoti, kad miškai yra labai svarbus, ypatingai kalbant apie žalę ekonomiką. Labai ačiū poniai Menir. Pane Delangė. Dėkoju, pirmininkė. Jau labai daug buvo šnekama apie strategiją, apie žaliavų strategiją. Dabar norėčiau apie fosfatus pakalbėti. Tai yra labai svarbu, svarbi žaliava augalų augimui. Per, po, po 50 maždaug metų išnyks fosfato atsargos pasaulyje, o gyventojų padaugės iki 9 milijardų, visi jie norės valgyti. Taigi Reikia ne vien tik tais didelių šnekų, bet reikia ir konkrečių veiksmų, ponė pirmininkė. Reikia padaryti taip, kad ES rastų kažkokiu tai pakaitalų vartojimą, kad būtų įstoma e, atsinaujinančios energijos rūšys, kad būtų perdirbimas, e, aktyviai plėtojamas. Ir reikėtų pagalvoti, kasgi fosfatus pakeis ateityje. Komisarė, ateityje jūs galite kurti kažkokius projektus ir tokiu būdu vystyti inovacijas. Galbūt struktūrinė politika padės siekti šių tikslų. Gal surasime kažkokias tai e, trašas galinčias pakeisti fosfatus. prie veiksmų pereiti bet kokiu atveju reikia, nors tie veiksmai ko gero yra labai techniški. Tik tada galėsime sukurtą strategiją sėkmingai įdėkti praktikoje. Manau, kad komisija e, prisidės prie tų žingsnių ateityje, tik tais norėčiau paklausti konkrečiau kada. Pone Tikao, ačiū, pone komisarė. Noriu padėkoti pranešėjai už bendradarbiavimą ir tai, kad jis atsižvelgia į pateiktus pakeitimus. ES priklauso nuo žaliavų importo, o paklausa žaliavoms bus nulemta ir kylančio ekonomiko, vys, ekonomiko vystimusi ir technologijų plėt, plitimo. Žaliavos, rėtieji mineralai, dėl jų kalbamasi globaliniu lygmeniu, o rinkos nėra tokios skaidrios. Tad uh, Tai yra svarbu tai, kad e, mineralai, kurie naudojami e, vaizduokliams ar e, telefonams ar magnetams vėjo jėgainėms, automobilių dalims, optiniams kabeliams ir taip toliau. Retie mineralai yra iš esmės labai svarbus tam, kad e, Europos ekonomika tarptų eko veiksminga ekonomika. Taigi aš norėčiau paraginti komisiją ir valstybės narės, kad e, tolesniuose mokslinių tyrimų pagrindų pro programuose būtų svarstamos tos e, sritis, kurios galėtų pakeisti retuosius mineralus. Taip pat reikėtų investuoti į E, atliekų perdarbimą, nes e, kalnakasyba e, turi labai didelių pasiekmių aplinkai. Labai svarbu, kad ES kurtų partnerystės su šalimis, kurios yra turtingos išteklių, pavyzdžiui, Šiaurės Amerika, Australija ir Merkosūro šalis. ES turėtų remti besivystančias šalis tokias kaip Indija ir Brazilija, kurios yra turtingos tokių išteklių. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į penktąjį ES Brazilijos vadovų sustikimą, kuris vyks e, spalio ketvirtą dieną Briuselėje. Žaliavų e, žaliavos yra labai svarbu ES ateičiai, todėl noriu paraginti komisiją, kad e, rekomendacijos pateiktos pranešime būtų paverstos veiksmais. Ir galiausiai noriu paprašyti komisijos laikas nuo laiko re reaktualizuoti e, žaliavų sąrašus. Ačiū, tariau panas Lorenzas. Ačiū ponui e, Butikofui, Butikoferiui, mano draugui, kuris parengė puikų pranešimą. Manau, kad e, jis padės ir komisijos informatumą padidinti. Mes parlamente labai, labai laukiame šio pranešimo. Žinoma, E, ne dėl e, komisaro Tajanio kalties, o dėl e, jo aplinkos galbūt. Patirtis sako, kad mes sulaukėme išteklių strategijos iš komisijos, sulaukėme žodinės paramos pranešimui. Na ir po to turime elektroninių atliekų direktyvą, kitą klausimą kai pradame jį e, svarstyti ir kurti standartus, tai visas solidarumas dinksta. Tai buvo katastrofa. Taryba e, nesusitarė e, su komisija, kas nutinka netaip jau yra tai. Na, gerai, kad bent jau komisaras Patošnikas pasipriešino tarybai. Šis klausimas yra labai svarbus ir man malonu, kad pranešimas nušviečia visus šios klausimus. Ir nors klimato kaita yra tik tai pusiau mūsų įsivaizduojama, mums reikia ultramodernių technologijų. Ir e, tam reikia žaliavų, kurias galėtume, kad galėtume gaminti produktus, kuriuos galėtume parduoti visame pasaulyje. Na ir komisijos paminėtos paminėti trys ramšiai neturėtų būti išdėstyti tam tikrą e, prioritetinę tvarką, juos reikia vertinti vienodai. Ir jeigu kam yra problemų su išteklių diplomatija, tai jų bėda. Bet manau, kad mums reikia trečiasios šalis traktuoti sąžiningai, nes praeitie tai ne visą laiką buvo daroma. Be to turime ieškoti tarpininkų pasaulyje, plėtodami importą ir eksportą. Turime sugebėti reaguoti kartu į visus iššūkius. Jeigu kažkur kasama rūda, turime užtikrinti, kad e, tai šaliai, kur jį kasama, būtų naudos. Na, aišku, yra ir ES vidaus e, klausimų, tai yra būdų pakeisti žaliavas, kurias e, <clears throat> dabar naudojam, pavyzdžiui, varį, Galbūt jo ateityje neturėsime, reikės naudoti sintetinės medžiagas na, ir tai verslui būtų didelės naujos galimybės. Aš kaip ūkininkas negaliu ignoruoti e, ir fosfatų klausimo. E, fosfatų direktyva turi būti vertima kaip aplinkos apsaugos direktyva. Jeigu e, ta direktyva bus naudojama kovoti su išteklių politika, tai bus problemų. Atliekų perdavimų išteklių veiksmingumas, šitie klausimai yra svarbus, reikia eiti į priekį. Ačiū ponia pirmininkė, ačiū ponia Florensai, toliau ponas Tabaidi. Děkuji az európai parlamentben működő stoa panel ebben az évben buvo pasirinkta parlamente nagrinėti šį klausimą susijusi su e, žaliavomis, būtent mano iniciatyva tai buvo padaryta, sveikinu poną Butikoferį, labai džiaugiuosi jo pranešimu, nes iš tiesų tai yra, ši tema yra vienas iš didžiausių 21 amžiui tenkančių iš, iššūkių. E, klausimas pranešime keliamas iš esmės. Iš tiesų mes turime susitelkti ties perdirbimu, ties žaliavų perdirbimu. Izraelija perdirbimas siekia 75 procentus, Europoje tik 25. Nereikėtų turėti pernelyg didelių iliuzijų, e, kalbant apie atliekų perdirbimą. Sakykime, kai įvyko Vengrijoje E, raudonojo dumblo tragedija. Buvo labai daug apie tai šnekama ir galų gale pramonininkai priejo tokios išvados, kad tokiu būdu, e, kad, kad ten perdirbimas būtų kainavęs nepaprastai brangiai ir neapsimokėtų. Ačiū, ponas Stolojanas. Ačiū pirmininkė. Vertinu komisijos iniciatyvą, dėkoju pranešėjui, kitiems e, kolegoms Europos parlamente prisidėjusiems prie šio pranešimo. Europos įmonės susiduria su didėjančia konkurencija, kalbant apie išteklių žaliavas ir ši konkurencija taps dar didesnė dėl to, kad kylančios ekonomikos šalise daugėja gyventojų. Tuo pačiu turime suprasti, kad šiuose kylančios ekonomikos šalyse aktyviai ekonominė veikla ir dėl to didėja išteklių paklausa. Be to, geografinė padėtis tų išteklių tam tikrose šalyse dar labiau komplikuoja konkurenciją. Kai kurios šalis uh, yra linkusios e, politiškai naudotis e, turimais ištekliais. Todėl nesitiktinai kai kurių valstybių vyriausybės vykdo pramoninę politiką, remiančią jų įmonės, e, pasaulinės konkurencijos akivaizdoje. Vis dėlto, kai kurios valstybės naudojasi visuomeninėmis lėšomis, kad sukurtų tokį pranašumą, ES negali likti pasivi to akivaizdoje ir todėl esu e, dėkingas už e, nurodytą strategijos kryptį. Turime atsijėti energetikos e, efektyvumą nuo žaliavo kartu ES turi e, remti dar daugiau Europos įmonės ir daryti tai per politiką skatinančią strateginę partnerystę, per remiant e, strateginę partnerystę su šalimis turim, turtingomis išteklių. Taip pat turime uh, užtikrinti vienodas sąlygas visiems. Ponas Freud. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, kolegos. Daugelis kalbėjo apie žaliavų svarbą konkurencingumui, Europos pramonės išlikimui ateityje. Daugelis pažymėjo, kiek darbo vietų priklauso nuo žaliavų. vartotojo požiūriu kartais gali tekti sumokėti daugiau už lemputes, todėl kad brangiai kainuoja rėtieji metalai. Taigi iš tiesų viskas rodo, kad klausimą reikia spręsti ir džiugu, kad ponas Butikovas na, parengė labai subalansuotą pranešimą skirtą spręsti kilantiems iššūkiams. Klausimas yra toks, kiek uh, E, veiksmingai galime e, dirbti. Čia nesvarbiausia įrodyti, kas yra teisus. Svarbu pamatyti, kad viskas susiję. Ir Todėl komisijos trijų ramšių idėja tikrai verta dėmesio. Turime rasti Europoje daugiau išteklių. Vienas iš kolega minėjo, kad reikia galvoti apie technologiją. Panas Parens sakė, kad e, e, kartais tai prieštaraus kitiems teisės aktams ir turime apsispręsti, e, kur nustatyti tą ribą kur yra mūsų vertybė, kalbant apie išteklių panaudojimą. Žinoma, reikia labiau išnaudoti perdirbimo potencialą, bet ne bet kokią kainą, o protingai, pagristai. Tarptautiniai santykiai čia taip pat būtų aktualūs. Žaliavo diplomatija buvo pristatyta kaip priemonė kurią galima eksploatuoti kitus. Tačiau, kas taip sakė, turbūt ne, neperskaitė teksto labai atidžiai. Reikia tarptautinių susitarimų ir iš tiesų Europoje galėsime geriau išnaudoti savo potencialą, kalbant apie žaliavų paskirstimą. Tokiu būdu, žinoma, svarbu tame kontekste, kaip mes bendradarbiavame su kitom šalim. Tačiau, um, ekonominio augimo e, ribojimas, e, labiau ribojantis reglamentavimas nebūtinai geriausias e, kelias. Ir iš tiesų Labai sudėtinga tema būtų apmokestinimas. Aš čia teikiu pasiūlymų ir norėčiau paraginti kolegas tam pritarti. Labai svarbu, kad dirbtumėm visi kartu, o ne kiekvienas temptumėm viską į savo pusę. Ponas Marinesko, ačiū pirmininkė. Europa susiduria su iššūkiais ir turi galimybių, kai kalbame apie žaliavas. Iššūkis turi būti paverstas galimybę sustiprinti pramoninę galę. Mums reikia Europos strategijos naujovėms, kad būtų galima veiksmingai naudoti žaliavas Europoje. Energijos ir žaliavų naudojimo intensyvinimas e, padidins e, žymiai konkurencingumą, tvarumą ir užtikrins tiekimą. ES turėtų siekti partnerysčių su trečiosiamis šalimis ir konsoliduoti dėrybas dėl žaliavų. Turime tarptautinę platformą, kuri galėtų užtikrinti žaliavų tiekimą ES iš trečiųjų šalių. Komisija turėtų parengti tyrimą apie Europos pramonės priklausomybę nuo žaliavų ir įvertinti dabartinės ir būsimas žaliavų kainas. Toks tyrimas leistų moksliniams tyrimams, mokslinio tyrimo institucijoms, institutams e, e, investuoti į ilgalaikius projektus. E, dabar spontaniškai pasisakymą. Pane Maginės, ačiū pane pirinkė, komisarė, pranešėjau. Ačiū už pranešimą, kuris plačia prasme E, yra turbūt priimtinas. Diskusija tampa įdomi, kai kalbame apie konkrečias žaliavas. Ir noriu pritarti ponios Delangė e, komentarams dėl fosforo e, panaudojimo, kuris yra baigtinė žaliava. Ir turime galvoti, kaip auginsime maistą ne tik ES, bet ir pasauliniu mastu vėliau, kai ta vienintelė žaliava tokia svarbi maisto gamybai pasibaigs. Tačiau yra ir kitų tokių žaliavų. Jūsų e, pranešime atsižvelgta į kai kuriuos Žemės ūkio komiteto komentarus. Ačiū už tai. Tačiau, kai kalbame apie trijų ramščių požiūrį, neminima, e, neminimas žemės ūkis ir maistas, kalbama apie kitas pramonės šakas ir panašiai. Tai yra klaida, tai yra vienas svarbiausių sričių, mano nuomonė, ne tik pasauliui, bet e, ir pasauliui, ir Europos Sąjungai. Ir reikia žaliavų ir maisto gamybai o daugelis tokių žaliavų e, yra retos baigtinės ir mums reikia strategijos e, užtikrinant e, žemės ūkio testinumą ES. Ačiū, ponė Maginės. Anis Malkova, prašom. Ačiū, ponė Pirinkė. Dėkuoju pranešėjai už puikų darbą. Paklausa ištekliams didėja visame pasaulyje ir dėl to atsiranda pavojų ekonomikai. Pavyzdžiui, e, labai steigiai kintančios kainos. Todėl turime panaudoti Europos išteklių bazę labai veiksmingai. Visa tiekimo graidinė turi būti e, skurta taip, kad veiksmingai naudotume išteklius, nes E, ne vieno išteklio neturėsime visus amžius, visus laikus, todėl reikia e, ypač pabrėžti e, aplinkos sauginį efektyvumą. Ir turime panaudoti tos išteklius, kuriuos galima perdirbti. Aš remiu komisijos viziją, tačiau vizija na, turi tapti realybę. Turime turėti aiškaus, ište, aišku išteklių planą Europai 50 metais. Ponas Merceris. Merceris. Ačiū pirmininkė. Žinome, kad mobiliajame telefone yra tokių metalų kaip varis, tačiau ir mažiau žinomų medžiagų na, na, išgaunamų iš retųjų mineralų. Jie yra ne tik reti, bet ir konflikto šaltinis. Kinija tiekia 97 procentus tokių e, retųjų e, mineralų ir ketina mažinti tiekimą. Europa turi pradėti kaupti tokias medžiagas ir planuoti ateičiai. Tam reikia ir strategijos. E, Turim galvoje, kad reikia strategijos laikotarpis yra 50 metų, turime galvoti apie tai, kokių mums mineralų reikės ateityje. Na, Kinija yra užtikrinusi tiekimą, pavyzdžiui, Afrikoje, Mongolijoje ir kitose šalise. Tuo metu kyla tokių medžiagų kainos, todėl mano nuomonė svarbu, reikia ieškoti labai protingo sprendimo. Toliau ponas Kelis. E, e Ačiū pirmininkė. Gerai, kad e, kalbame šią temą, kadangi be geros žaliavos strategijos e, vystimosi nebus. Net jei turi geriausią futbolo komandos e, vadovą, e, tai be išteklių, be žaliavų nieko e, nebus. Pranešimas reikalingas yra, nes Europa turi išlikti konkurencinga pasaulyje ir jeigu to norim, tai būtina turėti nuolatinį žaliavo šaltinį. Ir tų šaltinių turime ieškoti savo E, teritorijoje ir e, pernelyg neriboti, netaikyti ribojančių reikalavimų, kaip anksčiau yra buvę. Aišku, norime saugoti aplinką, tačiau negalime pamiršti ir perdirbimo. Dabar matome tik tai užuomasgas perdirbimo, nes daugelį medžiagų galima perdirbti ne kartą, Ir e, būtent to reikia, kalbant apie bazinės, pagrindinės žaliavas. Ir dar vienas dalykas, dar vienas dalykas minėtas daugelio rėtėjai metalai, kaip sakyta, e, Kinija kontroliuoja 97 procentus. Ir e, iš tiesų tie metalai yra mūsų kasdienio naudojimo produktuose. Ta klausimą reikia spręsti, mums reikia išlikti konkurencingai ir šitą strategiją turime to pasiekti. Sveikinimai pranešė. Ačiū ponui Keliui, pane Dancila. Ačiū pirmininkė. Visi žinome, kad ES susiduria su iššūkiais, bet turi ir galimybių, kalbant apie žaliavas. Be to, žaliavų politika labai svarbi. ES, kalbant apie pramonės politiką, apie tarptautinę priekybą, taip pat kalbant ir apie horizontalę politiką. Uh, E, susijusios su vidiniais ir išoriniais aspektais. Tikiu, kad šiame kontekste veiksminga stebėsena šitų politikos ryčių yra būtina tam, kad strategija būtų veiksminga. Mums reikia e, koordinuoti darbą tarp komisijos ir valstybių narių Ir nuolatinis stebėsenos procesas yra būtinas ir tokiu būdu Europos parlamentas turi būti informuojamas apie tai, kas padaryta. Todėl reikėtų metinio, pažang, metinės pažangos ataskaitos. Taip pat sveikinu ir pranešį. Ačiū poniai Dancilai, ponas Rosė. E Ačiū pirmininkė. Manau, kad pirminių žaliavų naudojimo sumažėjimas iš tiesų duoda daug privalumų ir aplinkosaugai naudinga ir mažiau atliekų ir mažiau mm, kenksmingo poveikio gamtai. Todėl pasauliniu mastu, ne tik europiniu, turime tokios logikos laikytis. Labai svarbu, kad veiksmų būtų įmamasi tarptautiniu mastu, kad būtų įmamasi tarptautiniu mastu ir įsipareigojimu. Pone komisarė, aš manau, kad ta iniciatyva, kuri išėjo iš Europos parlamento pono Buzeko e, vardu, reikėtų toliau vystyti, reikėtų e, geriau e, apsirūpinti žaliavomis ir įmonėms ir žmonėms ir labai svarbu ir pramoniai ir mūsų civilizacijai. Ačiū, ponė Basesku. consider că uniunea europeană are nevoie de o strategie Ačiū, pane pirmininkė. Europos Sąjungai reikia veiksmingos žaliavų strategijos, kad ji e, e, liktų konkurencinga pramonės srityje. Na, esminiai veiksniai to siekiant yra išteklių diplomatija, kuri būtų veiksminga Tai yra svarbu dėl to, kad e, žaliavų tiekimas e, yra susijęs su įvairiosiamis ES strategijomis. Labai gerai, kad pranešime, pranešimas e, diplomatijos svarbumas ir bendradavimas su išorės partneriais, pavyzdžiui, parema besivystančioms šalims, įskaitant mokslinių duomenų, mokslinių žinių perdavimą. Taip pat noriu priminti Jums apie tai, kaip svarbu išorės srityje koordinuoti ES politiką su valstybių narių politikomis. Tikiuosi, kad išorės veiksmų tarnyba čia taip pat bus papildoma priemonė. Ačiū. Ačiū ir paskutinis kalbėtojas, ponia Merkis. Aš had toch nog even een paar nabranders. Uh, ik wil inderdaad graag wat meer. Po mano pasisakymo dar man kilo keletas idėjų norėjau pakalbėti apie skirtumus tarp komisijos pasiūlymo ir mūsų pranešimo. Ir norėčiau komisijos paklausti apie konkrečias priemonės, kai kaž, kažkas minėjo kaupimą. Nemanau, kad tai yra tinkamas e, sprendimas, bet galbūt komisaras galėtų atsakyti į tokią mintį. Daug buvo kalbama apie žaliavas e, pramoniai, taip pat apie fosforą žemės ūkiui, tai taip pat svarbu, tačiau norėčiau sužinoti, kaip jūs ketinate, ką jūs ketinate e, siekti nuveikti šioje srityje. Mūsų tikslai yra susiję su veiksmingumu, e, kurie yra svarbus, e, nors jie buvo išbraukti iš pranešimo. Buvo kalbama apie atliekų saugyklas, taip pat jos taip pat išnyko iš pranešimo. Na ir man atrodo, kad jį reikia įrašyti vėl pranešimą, kad galėtume kuo daugiau panaudoti atliekų perdarimą. Kas e, koordinuos e, e, rinkas, ar jūs, ar komisaras Patočnikas. Komisarė, Dabar e, jūs laikas atsakyti į visus komentarus ir klausimus. Labai ačiū, pirmininkė. Aš noriu dar kartą pakartoti komisijos nuostatas, jos visiškai sutampa su Butikovo e, tekste išsakytomis nuomonėmis. Mes siekiame žaliavų strategijos, subalansuotos strategijos kuri pagrįsta trim ramščiais. Tai yra vidinė ES strategija. Strategija skirta už ES ribų ir taip pat ji remiasi inovacijomis. Aš norėčiau pradėti e, savo pasisakymą pakalbėdamas kalbėdamas apie suderintą, subalansuotą strategiją. ES viename iš savo pirmųjų pateiktų dokumentų apie inovacijų partnerystę išryškino žaliavų temą. Mes gavome tarybos pritarimą ir todėl galime šią kryptimį toliau veikti, atsižvelgdami į Europos parlamento nuostatas ir taip pat bendradarbiaudami su Europos parlamentu. Šita partnerystė apima ir atliekų surinkimą ir perdirbimą. Ir reikėtų pridurti, kad Europos komisija buvo planavusi siekti kitokių tikslų, negu pasiūlė parlamentas. Daug parlamentarų pateikusių klausimų salėje nebėra. Aš vis dėlto norėčiau pasakyti, kad žaliavų ciklo pratesimą gali būti siejamas su atliekų perdirbimu. Kalbant apie žaliavų strategiją, galbūt nebuvau visiškai teisingai suprastas, kadangi kalbėjau itališkai. Kalbėdamas apie Švediją ir Grenlandiją, minėjau, kad Grenlandija yra viena iš tų teritorijų, kur dar daug ko reikia nuveikti, galvojant apie žalivas. Taip pat aš kalbėdamas apie Švediją sakiau, kad susitikau su Švedijos atstovais, kalbėjusi apie Barentsų jūroje esančius išteklius, bet to mes ketiname nuvykti į Švediją ir ten vietoje susipažinti, kokia yra situacija vietoje susijusi su žaliovomis. Galbūt e, vertimo metu nebuvo atspindėti visi mano kalbos niuansai, taigi aš minėjau ir Grenlandiją, kuri dar neseniai priklausė Danijai. Ir žinoma, reikėtų pridurti, kad Grenlandija netaip nutolusi nuo mūsų Europos reikalų. Kalvojant apskritai apie pareigų klausimus, apgalėstauju, kad Matijas ir kiti kolegos išėjo iš salės. Aš nemanau, kad mes turėtume tęsti neokolonialistinę politiką. Aš nemanau, kad Europa turėtų vykdyti kokią nors kolonijinę politiką šioje srityje. Kalbant apie žaliavas ir išteklius, reikėtų pagalvoti apie Afrikos kontinento valstybių įtraukimą į visus procesus. Aš kalbėjosi apie tai su Afrikos Sąjungos valstybių atstovais. Dar ir dėl to, kad Afrika neturėtų tapti naujosios neokolonizmo formos auka. Todėl aš nemanau, kad mes turėtume tęsti tokią neokolonialistinę politiką. Taip pat šių diskusijų metu buvo kalbėta apie tai, ponas Šnebet Lang, taip pat e, ponas Ek kalbėjo apie tai, kad komisijai reikia užtikrinti kuo didesnį skaidrumą žaliavų srityje. Šitas skaidrumo tikslas, atsakomybės tikslas, atskaitomybė yra tarptautinio masto tikslas. Donorai, visi, visos interesuotos e, šalys pritarė, kad reikia įkurti atitinkamą pasitikėjimo fondą, tarptautinį fondą tačiau ši iniciatyva dar turi būti plėtojama. 50 valstybių, kurias mini Tartutinės valiutos fondas, e, dar neprisijungia iš jų devynios valstybės prie šitos strategijos. Taip pat yra pateiktas e, oficialus pasiūlymas dėl atskaitomybės Dabar komisija nagrinėja, kokios galimybės pareikalauti finansinės atskaitomybės įmonėms, kurios yra įsikūrusios ES teritorijoje. Mes, ko gero, pateiksime e, įstatymo e, teisės akto projektą, siekdama užtikrinti daugiau skaidrumo, vadovaudomiesi amerikiečių įstatymų pavyzdžių, įstatymų, į kurias padarė nuorodą kolega Biutikov. Dabar e, diskusijos jau yra įvykusios ir vyksta apibendrinimai darbai. Ir paskutinė tema - saugojimo teritorijos ir sandėliavimas. Mūsų manimų, kad didžiausia atsakomybė tenka įmonėms ir taip pat politikams, siekiant užtikrinti kuo geresnės darbuotojų darbo sąlygas. ES siekia sukurti bendrą e, išteklių žaliavų saugojimo ir sandėliavimo programą tos naujos nuostatos turėtų būti platesnės, lyginant su tomis, kurios dabar galioja. Žinoma, aš negalėjau atsakyti visus klausimus, kuriuos jūs pateikėte diskusijos metu. Dar aš turėčiau, ko gero, prašyti pusės valandos, duodamas atsakyti į visus klausimus. Labai svarbu suteikti žodį kolegai Bitikofer dar kartą, o aš noriu pasidžiaugti galimybę aptarti visas svarbes temas su jumis parlamente. Ir baigiamasis žodis kolegai Bitikofer. Gerbiamas vicepirmininkė, gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pasisakymus. Dėkoju taip pat komisijos vicepirmininkui Tajani už jo pasabą, pastabas ir sakytas mintis, už jo paramą pritarimą, kad reikia įkurti retųjų metalų kompetencijos centrą arba tinklą. Jūs kalbėjote apie žaliavų išgavimą valstybėse narėse ir minėjote, kad dar reikia daug ką nuveikti šioje srityje, tačiau ekologiškai e, jautriose teritorijose mes turime labai jautriai vykdyti žaliavų paiešką ir kasimą. Labai svarbu atsižvelgti į gamtos apsaugą ir taip pat pramonės lūkesčius. Jūs kalbėjote apie aplinkosaugos ir e, pramonės direktoratų sąveiką. Mes turime padaryti žaliavų perdirbimą ekonominę veiklą. Apie tai kalbėjau praėjusi kartą, kai mes kalbėjome atidarant naują įmonę licio baterijų gamybai. Taigi mes, mūsų laukia didžiulės perspektyvos, jeigu mes tinkamai perdirsim atlikas. Ir atlika neturi būti kažkoks atgyvenęs žodis. Iš komisijos mes girdėjome įvairiausių balsų, taip pat įvairiai buvo vertinamas komisijos darbas. Aš nežinau, kaip reikėtų kaupti retųjų metalų atsargas, kai Kinija mažina jų išgavimą. Pone Görling, kurios nėra salėje, kalbėjo, kad mes turime veikti labai apdairiai ir visada atliktinėti poveikio vertinimus. Žaliavų politika man nieko bendro neturi su neokolonializmu. Kitaip komisija ir parlamentas nebūtų pritarę žaliavų nepriklausomybės principui.